tai baigėme svarstyti šį klausimą, o dėl rezoliucijų projektų balsuosime 12 valandą. Toliau mūsų darbo tvarkėje yra komisijos pareiškimas dėl darbo sąlygų ir sveikatos ir saugos standarto Bangladeše, po to, kai pastaruoju metu tenai vyko gaisrai gamyklose ir sugriuvo pastatai. Sutikiu žodį komisijos nariai ponui Dugucht. Ačiū, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėjim parlamento nariai. Rana gamyklų e, sugrivimas e, netoli Dakos balandžio 24 dieną mus visus labai šokiravo. Žuvo mažiausiai 1127 žmonės, o sužeistųjų skaičius dar didesnis. Daugiausia tai buvo jaunos moterys dirbančios uh, siuvyklose. Lazlo Andor, kai Sešton ir Andris Pibalks vardu šie žmonės e, dalyvauja e, tyrime, e, mes reiškiame gilę užuojautą visų nukentėjusiųjų šeimoms. Šios nelaimės mastas sukėlė didelį susirūpinimą visame pasaulyje apie Bangladežo tekstilės pramonės ir kaip pat kitų e, e, besivystančių šalių gyventojų darbo sąlygas. Mes e, žinome, kad Bangladešas yra vienas iš svarbiausių darbo jėgos šaltinių. Šiandien norėčiau sutelkti dėmesį į Bangladešą. Aš nenoriu tą valstybę išskirti ir kaip, kaip pačią blogiausią. Aš paprasčiausiai noriu pasakyti, kad ir kitose šalise tos problemos turi būti sprendžiamas. ES po nelaimės labai greitai sureagavo. Mes nedelsdami išreiškime žuojautą ir iškėlėme daug iniciatyvų. E, šią e, strategiją e, dėl tekstilės pramonės pietričių Azijoje darbo standartų mes sukūrėme nedelsdami. Išreiškėme labai rimtą susirūpinimą bendraudami su uh, E, Bangladešo e, e, darbdavių partneriais, kuriuose kalbėjome apie darbo sąlygas ir saugą. Suprantame, kad Bangladešas turi tenkinti tarptautinės darbo organizacijos darbo sąlygų standartus. Ir mes pasiūlėme pagalbą to siekiant. Jau dabar pradėjome konkrečius projektus įgyvendinti. Pasveikinome taip pat TDO pastangas sutelkti skirtingas suinteresuotas posės, sprendžiant problemą susijusią su gamyklų sauga Bangladeše. Mes sakėme, kad svarstome konkrečius veiksmus, numatant ir bendrąją lengvatų sistemą, pagal kurią dabar Bangladešas be mokesčių ir be kvotų gali patekti į ES rinkas pagal um, projektą viskas išskyrus ginklai. Uh, Tam, kad skatintume atsakingą tiekimo grandinių valdymą, į kurį įeina visose šalis, mes rėmėme šių priemonių. Kalbėdami su Bangladešo vyriausybė, mes kalbėjome apie tai, kaip svarbu kalbėti apie socialinę neligybę ir darbo sąlygų gerinimą. Kalbėjome, kad reikia skatinti tiekimo grandinių atsakingą valdymą, e, ypač su besivystančiomis šalimis. Europos ir kitos valstybės turi tenkinti e, darbo jėgai keliamus standartus Ir tai turi būti padaryta e, už palaikant dialogą su darbuotojų atstovais ir su profesinėmis sąjungomis. Mes e, labai džiaugiamės, kad e, stambiausiai Europos sąjungos tekstilės veikėjai, tekstilės bendrovės jau pasirašė sutartį su Bangladešo gamyklomis, kurios tiekia E, produkciją jiems. Mes turėtume, kad tokių iniciatyvų būtų iškelta daugiau. Dakoje ES delegacija susitiko e, su e, gamintojų ir eksportuotojų asociacijomis ir buvo kalbama apie gamyklos tekstilės srityje saugumą. Patitinkamai yra kalbamasi ir su stambiausiomis ES drabužių gamintojomis ir atitinkamomis tarptautinės darbo organizacijomis e, agentūroms padedant tai darome. Mes tikimės, kad tai, ką dabar darome, padės Bangladešui iš esmės pakeisti padėtį. Mes davėme aišku signalą, kad ši problema yra labai rimta ir turi būti sprendžiama nedelsint. Nuolatinis e, palaipsnis darbo sąlygų gerinimas turi būti garantuotas E, visos suinteresuotos pusės turi bendradarbiauti. Šiuos klausimus mes kalbėsimės su e, ministrais e, Briuselėje. Ko dabar reikia? Mus skatina tai, kad aukšto lygmens tarptautinės darbo organizacijos delegacija lankėsi Bangladeše ir e, po šio vizito buvo paskelbti bendri pareiškimai, e, kuriuose kalbama apie darbuotojus ir darbdavius Bangladeše. Pagrindinis tikslas - užkirsti kelią tolesniems strategijoms, įvertinant visų e, tekstilės gamyklų, kurios gamina prekes eksportui, sąlygų pagerinimui, saugos pagerinimui yra kuriamas e, ir buvo patvirtintas kovo mėnesį konkretus e, saugumo planas. Taip pat yra kalbama apie tai, kad Bangladešo darbuotojams būtų užtikrinta teisė burtis į organizacijas. Tai yra žingsnis teisinga kryptimi. TDO atlieka svarbę organizaciją kaip trišalė e, instancija ji gali užtikrinti tarptautinių mastų patvirtintus standartus. Dabar jos bendri pareiškimai turi būti įgyvendinti aiškiai ir laiku. Žinoma, visos problemos gali būti, negali būti išspręstos e, greitai, tačiau ryštingumas ir nepailsami veiksmai yra reikalingi. Mes esame pasirengę juos paremti. Be to, toliau skatiname Bangladešą ir savo partnerius ratifikuoti ir efektyviai gyvendinti tarptautinius darbo organizacijos standartus ir bendradarbiauti su TDO šio tikslu. Mes e, skatiname ir dvišalį bendradarbiavimą tarp ES ir Bangladešo, kad būtų užtikrinta geresnė darbo sąlygų ir saugos e, kultūra. Europos bendrovės yra raginamos e, nešti joms tenkančią atsakomybę ir įgyvendinti įsipareigojimus e, darbo saugos rytyje ir nepamirštame ESBO e, tarptautinius įmonių atsakomybės gairių. Be to, E, mes žinome, kad jungtinės tautos yra priemusios daug svarbių dokumentų šioje srityje. Europos bendrovės e, turi e, daryti viską, kad būtų užtikrinto žmogaus teisų laikymasis, kaip ir sakoma, jungtinių tautų pagrindiniuose verslo ir žmogaus teisų nuostatose. ES bendrovės yra skatinamos taip elgtis. Be to, tęsime konstruktyvų dialogą su Bangladešo administracija ir toliau stipriname bendradarbiavimą su Tarptautinė darbo organizacija. Mes ir toliau bendradarbiausime su Europos suinteresuotomis pusėmis ir skatinsime e, socialinių partneriščių iniciatyvas tekstilės sektoriuje. Mes jau dabar pradėjome galvoti, kokių žingsnių galėtume imtis ateityje, e, kad Bangladešo e, gamyklų tiekėjų atsakomybė būtų stiprinama. Mes esame pasirengę suteikti visą reikalingą paramą. Galėčiau pateikti projektų, pavyzdžiui, mes, projektų pavyzdžių. Pavyzdžiui, mes e, skatiname, kad e, valstybės institucijos ir asociacijos renktų atitinkamas ataskaitas apie tai, kaip yra tenkinamos darbo saugos sąlygos. E, suprantame, kad e, e, pasitelkiant tarptautinės darbo organizacijos nuostatas, e, turi būti užtikrinamas e, atitinkamas specialistų rengimas darbo saugos standartams užtikrinti. Mes suprantame problemos mastą, mes suprantame, kad ji neapsiriboja tik tai Bangladešu ar tik tekstilės sektoriumi. Mes tik įsitikinome, kiek daug dar darbo reikia nuveikti. Europos parlamentui taip pat tenka svarbus vaidmuo. Be kita ko, jis turi stengtis toliau gyvendinti sausio mėnesį priimtą rezoliuciją ir bendradarbiauti su atitinkamų valstybių nacionaliniais parlamentais. Bangladešo parlamento uh, nariai e, neretai turi glaudžių ryšių su tekstilės gamyklomis todėl e, jie galėtų padaryti nemažą įtaką. Ponios ir ponai, apibendrinsiu, mes turime bendradarbiauti su Bangladešo vyriausybė, tai yra mūsų partneris. Tačiau mes taip pat turime dirbti tikslingai, o tikslas pagerinti darbo sąlygas Bangladeše. Taigi iš esmės viskas yra susijęs su tuo. Ir aš laikysiuosi savo pozicijos labai griežtai. Jeigu reikalai negerės, aš prašysiu, kad būtų pradėtas tyrimas. Aš noriu labai aiškiai tai pabrėžti. Tai yra ilgalaikis procesas, mes suprantame, kad nieko per vieną dieną nepakeisi, bet šis procesas turi atnešti rezultatų. Kitas dalykas, aš labai tvirtai tikiu, kad Europos bendrovės e, tekstilės e, gamyklos, e, kurių produkcija yra gaminama Azijoje ir Bangladeše, turi apsimti atsakomybę už savo tiekimo grandinę. Mes e, kartu su jais sušauksime aukšto ligmens e, susitikimą, greičiausiai tai įvyks jau birželio pradžioje, ir aš reikalausiu, kad būtų imtasi konkrečių uh, E, šių bendrovių veiksmų įsipareigojimai turi būti prisimti. Jau yra suformuluota tam tikra hartija, bet mes turime reikalauti konkrečių veiksmų. Tos e, bendrovės turi apsimti atsakomybę už tiekimo grandinės, privalo tai padaryti. Ir kitas dalykas, ne apie priekybą čia kalbame. Prekyboje turi būti gerbiamos elementariausios taisyklės. Žinoma, priekyba yra labai svarbi Bangladešui Dėl jos milijonai e, žmonių, daugiausia moterų, turi darbą, turi užimtumą. Tačiau šiandien kalbame apie pagrindinių žmogaus teisų laikymasi, pagarbą žmogaus orumui. Ir jeigu pažvelgtume į tai, kokie yra jų prioritetai, tai pamatytume, kad žmogaus orumas nėra vienas iš pagrindinių. Komisario. Dėkuoju komisarui. O dabar frakcijų atstovams suteiksiu žodį, pirmiausia, Kasparį, EPP vardu, trim minutėms. Gerbama pirmininkė, gerbamas komisarė, gerbiami kolegos, jūs iširdies kalbėdamas teisingai pasakėte, kad daugiau kaip tūkstantis žūčių šiame fabrike sukrėtė ne tik tai mūsų europiečius, iškyla uh, gavybos standartų klausimai, jų laikymosi klausimas, tačiau labai svarbu ne tik rodyti pirštų į tas e, prekybos grandinės, kurios užsima tokia e, neaukštos kokybės gaminių prekyba, tačiau e, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir tuos, kurie pardavinėja savo kaminius aukštomis kainomis kai kas spontaniškai pareikalavo boikotuoti tas prekes, aš manau, kad tai nepadėtų ir būtų netikslinga, kadangi dėl šios gamybos e, sektoriaus yra užtikrinamas darbas e, tūkstančiams milijonams Bangladešų gyventojų. Ir dėl tų priežasčių kyla klausimas, ar problema yra tai, kad nesilaikoma atitinkamų normų. Jeigu pažvelgtume į teisinę padėtį Banglade, Bangladeše, tai ko gero reikėtų atsižvelgti ir į nusikalstamą veiką. Pavyzdžiui, jeigu fabrikai yra įsteigiami netinkamuose patalpose, pastatuose, kai nesilaikoma statybos ir saugos standartų, tai tuomet reikėtų paklausti ir Bangladešų e, atitinkamų institucijų, ar jos viską padarė, kad žmonės būtų įdarbinti tinkamuose patalpose. Kita vertus, galbūt mes čia turime kalbėti ir apie neokolonizmo apraiškas. Gal reikėtų pradėti galvoti apie paramą kitose srityse teikiant e, konsultacijas dėl statybos standartų, dėl priešgaisrinės apsaugos ir taip toliau. Taigi aš norėčiau pasiūlyti pamastyti bendrame prekybos užsienio politikos kontekste pasiūlyti kokią nors kitokią paramą ir žinoma komisarė, plėtodami prekybos dialogą, jūs turėtumėte kalbėti su prekybos atstovais ne tik tai apie atitinkamus standartus ir normatyvus, tačiau, ko gero, reikėtų paminėti ir apie tą oficialią produkciją, kadangi yra pakankamai daug nelegalių gaminių, kurie pardavinėjami E, neiškiais kanalais. Aš manau, kad reikėtų tiesiog skleisti daugiau informacijos apie tuos produktus, kad mūsų piliečiai juos pirkdami parodytų daugiau solidarumo su tų šalių gamintojais. L'onorevole De Kaiser, un minuto e trenta. Pusantros minutės sutikėme poniai De Kaiser. Merci. Quand on me dit... Dėkuoju. žurnalio laikais tada buvo kalbama apie tai, jog reikia atsisakyti žmonių engimo. Mes matome, kad HM, HM Zara, kiti tinklai nori prekiauti pigią produkciją ir jiems visiškai nerūpi tai, kad Bangladeše E, žmonės dirba už minimalų atlyginimą. Mes jau patvirtinome dvi rezoliucijas dėl Bangladešo. Ši e, tragedija yra tokio didžiulio masto, žuvo daugiau nei tūkstantis e, žmonių. Ir todėl nepakanka vien tik tai pasmerkti šią tragediją, tragediją valdininkų korupciją, kurie tik tai nori pasipelnyti iš tarptautinių bendrovių. Uh, pasmerkti tai, kad pernelyg menkai yra rūpinamas yra įvairiais standartais e, ir kitais dalykais. Pramoninės didžiulės katastrofos kartais gali turėti ir teigiamų padarinių. Pavyzdžiui, 1956 metais Belgijoje įvyko didžiulė tragedija kalnų kasykloje ir dėl to buvo pradėta galvoti apie naujus standartus taikomus šioje pramonėje. Reikėtų tikėtis, kad Dakoje įvykusi tragedija turės panašias pasakmes. Jau vykdomas socialinis dialogas, jau ketinama yra patobulinti teisės aktus, įmamomis įvairių priemonių. Taip pat egzistuoja ir da, e, susi, e, susitarimas dėl darbo saugos ir sveikatos, kuris buvo pasirašytas su tartutinėmis įmonėmis ir mes tikėkimės, kad visos šios priemonės pasiteisins, tačiau tai e, nereiškia, kad mes galime atsisakyti savo atsakomybės. Junktinėse Amerikos valstijose esančios tarptautinės bendrovės atsisakė beje prisijungti prie šio susitarimo, o tai reiškia, kad mes turėtume uh, atitinkamai pakoreguoti savo laisvos prekybos susitarimą su JAV. Benjon, du minutį. Dėkuoju, toliau ponas Benjon, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau išreikšti savo užuojautą žuvusiųjų šeimos nariams. Mes suprantame, kad jie prarado ne vien savo mylimus žmonės, bet ir šeimos maitintojus valstybės parama Bangladeše tokioms šeimoms yra kur kas menkesnė nei ta, kurią teikiama paprastai yra Europoje. Jei būtų laikomasi darbo saugos standartų, o darbuotojai beje žinojo apie problemas, tuomet galima, buvo, užki, galima būtų buvo, užkirsti kelią tragedijai. Iš karto buvo pradėtos reformos dėl darbo saugos, atlyginimų ir darbo saugos patikrinimų teisės. Turime reikalauti, kad šios reformos būtų tinkamai gyvendintos, kad jos neliktų vien popieriuje. Bet to džiaugiuosi, kad taip pat yra rengiamas ir priešgaisrinės saugos kad yra pasirašytas priešgaisinės saugos ir darbo saugos sustarimas, prie kurio prisijungia tarptautinės bendro, bendrovės. Galima tik apgailistauti, kad kai, kai, kai, kai kurie JAF tinklai ir vienas Vokietijos tinklas neprisijungia prie šio susitarimo. Labai dažnai gaminiai gaminami tose pačiose fabriku, fabrikuose ir todėl būtų tikrai protinga reikalauti, jog visur būtų laikomasi darbo saugos ir saugumo reikalavimų. Aš e, apsidžiaugiu išgirdęs e, komisijos pareiškimą. Jis buvo labai griežtas, tačiau būtų kur kas įdomiau sužinoti kur išsameu, ką mes galime konkrečiai padaryti, ypač bendradarbiaudami su savo e, partneriais JAV. Kaip galima būtų pasinaudoti uh, E, įvairiomis turimomis priemonėmis, įskaitant ir bendrą lengvatų sistemą, tam, kad padarytume spaudimą Bangladešo vyriausybei. Aš pritariu apie P e, frakcijos atstovui, mes negalime boikotuoti produkcijos iš Bangladešo, nes Bangladešo žmonės gyvena iš tekstilės pramonės. Ir baigdamas, norėčiau pasakyti, kad, jog manau, kad mums veikti reikia dabar. Žuvo jau per nedik daug žmonių ir tikrai buvo būdų ir galimybių užkirsti kelią vis, visoms šioms strategijoms. Dėkoju. Toliau žalių frakcijos ka, vardu kalbės ponia Lambert. Dvi su pusė minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat kalbu kaip ir delegacijos ryšiams su pietričių Azijos šalimis, e, įskaitant Bangladešų e, pirmininkę. Būtent todėl aš norėčiau išsakyti savo užuojautą žuvusiųjų šeimos nariams, nukentėjai ir nukentėjusiems. Bangladešas sugebėjo da, uh, E, mobilizuoti savo pastangas ir išgelbėti daugiau nei 100 e, milijon, e, milijoną žmonių nuo, nuo mhm. didžiulio ciklono. Tuomet žuvo tik tai 13 žmonių. Kodėlgi dabar negalėjo sutelkti savo pastangų nevyriausybinės organizacijos ir valstybės atstovais? Tekstilės sektoriuje dirba daugiau nei 4 milijonai žmonių ir dažnai tai yra šeimos maitintojai. Ir būtų gerai, jei vis, jie, jie ir jų šeimos nariai žinotų, kad jie galėtų uždirbę pinigų ramiai ir saugiai sugrįžti namo. Padėti šiems žmonėms galėtume e, pirmiausia koreguodami kainas, kurias mokame už jų pagamintą produkciją. Mes matome, kad įmamasi bendrų sutelktų veiksmų. Džiaugiuosi, kad bendarbiavame ir su Tarptautinė darbo organizacija ir, ir tuo, kad ES e, siūlo savo paramą. Susitarimas dėl priešgirsinės saugos ir darbo saugos, prie kurio prisijungia e, įvairios institucijos ir organizacijos ir bendrovės, yra labai geras dalykas ir turime pasmerkti tas bendrovės, kurios atsisakė tai padaryti. Privalome daryti spaudimą. Ir kaip sakė e, kolega, mums reikia holistinio požiūrio. Užtenka jau taikyti lygiai greičiai e, panašias identiškas priemonės. Galima būtų galvoti ir apie tai, kad reikia tikrai gyvendinti bendrovės socialiniai atsakomybėje skirtas priemonės. Ir todėl mūsų frakcija nepritars pakeitimams, kurie siūloma išbraukti uh, uh, panašias nuostatas iš šios rezoliucijos. Be to labai svarbu yra užtikrinti darbuotojų teisę burtis į organizacijas ir bendrai girti, ginti savo teisės. Svarbu yra tobulinti ir valdymą, nes būtent valdy, dėl valdymo stokos ir trūkumų ir įvyko tragedija Rama placoje. Be to, mes pritarėme tam, kad bendroji lengvatų sistema būtų pritaikyta šiuo atveju kaip skatinamoji priemonė. Be to, panašių priemonių galėtume, apie panašias priemonės galėtume pagalvoti ir koreguodami prekybos susitarimą su Indi, Indija, bei Indijos tekstilės sektorius taip pat yra labai svarbus ir didelis. Minutų 30. E Ponas Tanak, Minutė 30. Pone pirmininkė, šiame parlamente mes visi norime išreikšti užuodą Bangladešo žmonėms už tą siubingą katastrofą Rana Plaza gamykloje Dakoje. Mano Londono rinkiminėje apygardoje daugiau negu 150 tūkstančių bangladešiečių gyvena ir kai kurie iš jų prarado savo šeimos narius. Bangladešo vyriausybė puikiai žino, kad šios katastrofos buvo galima išvengti, jeigu pastatų apsileidę savininkai būtų laikėsi standartų, kurie jau yra numatyti Bangladešo įstatymuose. O dabar matėme, kad buvo kalbama apie e, neracionalius veiksmus Bangladešė. Ir atrodo dabar, kad Bangladešas yra išskiriamas e, iš regiono, o visos ten valstybės kenčia nuo pašių, pro, tų pačių problemų. Bangladešas turi stabilę demokratiją kratiją ir mes ją turime parengti. Taip, tekstilės pramonėje yra sisteminių problemų, kurias turi spręsti mažmenininkai, gamintojai ir vyriausybės. Tačiau ES baudžiamasis požiūris net nešiokios naudos. Be to, e, tam tikrų apribojimų per bendrą lengvatų sistemą įvedimas būtų žingsnis atgal. Taip nuskurstų milijonai žmonių, kurie išgyvena iš tekstilės pramonės. E, vietoj to ES turėtų stengtis bendradarbiauti su Bangladešo valdžia, e, kuo konstruktyviau kaip partneriai ir padėti užtikrinti, kad darbo sąlygos pagerėtų ir tokia tragedija daugiau, tragedija daugiau niekada nepasikartotų. Be abejo, ES mažmeninkai ir importuotojai taip pat turėtų stebėti savo tiekimo grandinės atidžiau ir užtikrinti, kad juose būtų geriau laikomasi TDO ir sveikatos ir saugos standartų. Ačiū. Grazie per il... Ačiū. GUE valdu pana Šolc. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Labai retai pasitaiko, kad parlamente visos frakcijos vieningai priimtų rezoliuciją. Nelaimingi atsitikimai Bangladeše, tekstilės pramonėje mus visus sukritė, tačiau kaip vertinti tuos šešis žuvusius žmonės kampučijos Mm, sportinių batelių fabrike, kurie yra gaminami už 26 eurus. Dauguma mūsų narių pripažįsta, kad uh, užsakytojai dažnai daro spaudimą dėl kainų. Iš tikrųjų reikia atitinkamai sureguliuoti ir tiekėjų grandinės atsakomybę. Dauguma mūsų parlamentarų e, iki šiol pasisakydavo prieš bet kokius pasiūlymus, kuriais buvo siekiama kaip nors sureglamentuoti Europos koncernų atsakomybę. Niekada į, žmonės, į žmogaus teisų uh, ir dėl žmogu, darbo, darbuotojų teisų, taip pat apie Kosovos tik kriterijų įvedimą nebalsavo dauguma parlamentarų. Aš tikiuosi, kad dabar jūs pradėsite kitaip mąstyti, gerbiami kolegos, ir aš norėčiau paraginti komisiją, aš atidžiai klausiausi jūsų, ponė komisarė, kad būtų parengti atitinkami įstatymų pasiūlymai ir kad būtų uh, nebeleidžiama nuožmiems verslininkams ir toliau išvengti atsakomybės. Ačiū toliau uh, kiti kalbėtojai, ponas Svensson, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Savaime suprantama ir aš, kaip ir kiti kalbėtojai čia plenarnių posėdžių salėje, norėčiau apgailestauti dėl to, kas atsitiko ir išreikšti užuojautą daugeliui nukentėjusių šeimų. Aš taip pat, germa pirmininkė, noriu padėkoti komisijos nario Degucht e, pasisakymui. Uh, E, veikla, kuri yra vykdoma e, pagal jo įžanginę kalbą, yra labai vertinama. Ir šiame kontekste yra labai svarbu reikalauti, kad teisės aktuose būtų konkrečiai įvardinta mūsų pozicija ir mūsų ryštingumas. Tačiau dažnai dar atsitinka, ir ne tik Bangladeše, kad egzistuoja taisyklės, sprendimai, įstatymai, bet jie nėra įgyvendinami. Todėl aš manau, kaip sakė ponas Tenokas, yra labai svarbu, kad mes bendradarbiautume su administracija, o ne veiktume kaip Europos Sąjunga e, visuotinė pasaulinė įstatymų nustatinėtoja ir baudėja. Europos Sąjunga tokia nėra. Kitas dalykas. Taip pat reikėtų pabrėžti tai, ką sakė komisijos narys Degucht. E, čia mes kalbame apie žmogaus teisės ir laisvės. Mes kalbame apie, apie kiekvieno žmogaus teisę į savo orumą. Ir gerbiama pirmininkė, aš manau, kad būtų gerai pacituoti Junktinių tautų žmogaus teisų deklaraciją. Ten trečiajame straipsnė yra pasakyta, visi turi teisę į gyvybę, laisvę ir saugumą, asmens saugumą o 23 e, straipsnėje, kurį cituoju, yra pasakyta, visi turi teisę dirbti, pasirinkti darbo vietą, e, teisingomis ir saugiomis darbo sąlygomis ir kiekvienas žmogus turi teisę į apsaugą nuo nedarbo. Visi be diskriminacijos turi teisę į teisingą atlyginimą už teisingą darbą. E, visi, kas dirba, turi teisę į teisingą atlyginimą, kuri leistų užtikrinti jam ir jo šeimai e, žmogaus e, orumo vertą egzistenciją. E, jeigu reikia, tai gali papildyti kitos socialinės apsaugos priemonės. Visi turi teisę formuoti profesinės sąjungas ir prie jų prisijungti, stengdamėsi apsaugoti savo interesus. Pone pirmininkė, aš manau, kad tai pabrėžia, e, kad yra daroma nepakankamai mažai, nepakankamai daug, nes nepaisant to, kad valstybės jau yra ratifikavusios šią deklaraciją. Grazie, Dėkojame. Žodis langė dviem minutėm. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Importo, importuojamų džinsų kaina iš Bangladešo įvežamo į, į Europą yra 6 eurai. Ir jeigu tą kainą įvertintume, tai suprastume, kad yra vykdomas socialinis dempingas, kadangi puikiai suprantame, kad džinsai neparduodami už 7 eurus, kartais 50, 60, o kartais ir 100 eurų jie kainuoja. Taigi čia yra akivaizdu, kad atsakomybė tenka gamintojų grandinės tam tikros troms grandimis, grandims. Taigi yra daromas spaudimas, kad Bangladešo stru, valstybės struktūros laikytųsi gamybos standartų, saugos standartų, tačiau to nepakanka. Labai svarbu, kad Bangladeše būtų numatyta galimybė burtis į profsąjungas, kovoti dėl sąžiningo atlyginimo ir kad būtų numatyta atitinkama baudžiamoji atsakomybė. Tai ko mes siekime Bangladeše, yra elementarūs dalykai. O kaip elgesi mūsų įmonės? Ar po to, kai įvyko dvi, trys nelaimės, iš karto bus pasiekti, užtikrinti aukštesni e, saugumo standartai? Nei EKD, nei kitos didžiulės uh, gamintojų įmonės nepasirašė tos rezoliucijos dėl standartų taikymo. Taigi tos įmonės turi imtis ir savo atsakomybės. Ir jeigu jūs, komisarė Birželėje, susitiksite su gamintojų atstovais, tai jūs turėtumėte pareikalauti, kad būtų laikomasi e, SBO nuostatų ne tik tai Bangladeše ir kitose valstybėse. Grazie, onorevole Gorens. Un minuto e trenta. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga e, yra didžiausias Bangladešio pagamintos produkcijos importuotojas. Ten žmonės dirba baisiomis e, e, sąlygomis ir labai dažnai dėl darbo saugos taisyklinio pasmo vyksta tragedijos, tokios, kurios įvyko neseniai akivaizdu, kad e, e, galima būtų, e, būtų atsižvelgti tai, kad dažnai būtent išsivyščiusio pasaulio pirkėjai paskatina dramas, kurios įvyko Bangladeše. Da, Ir mes turėtume pasistengti užkirsti kelią tokioms tragedijoms ateityje. Bet visų mūsų iniciatyvų vien savame nepakaks. Problema yra ta, kad mes gyvename pasaulinės prekybos sistemoje, kuri leidžia mums pasinaudojant 19 šimtmečio technologijomis veikti 21 amžiaus rinkoje. Komisijos narys kalbėjo apie tai, kad tai yra klausimas susijęs ne vien su priekyba. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, jei visos jūsų paminėtos priemonės nepasiteisina, ar neturėtų tuomet komisija neturėtų pareikalauti, kad tarptautinė darbo organizacija imtųsi e, priemonių kad priverstų bendrovės atsisakyti šio laikinės vergovės formų, kurias mes šiame parlamente smerkime jau antrą kartą per šiuos metus. Dėkoju. Dėkoju. Prieš tesdami diskusiją aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusią Meksikos parlamento užsienio reikalų komiteto delegaciją.